Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Relazione Mar... Dabar paaiškinsime balsavimo motyvus. Markus Ferberio pranešimas. Finansinių priemonių rinkos. Ponas Počiakas, vieną minutę. Šiame pranešime kalbame apie finansinės priemonės e, komercinėse santykiuose. Kalbėtojas prašo tylos. Dėkui, pane předsedoje. Já chci zdůraznit, že jsem... Ačiū, pane pirmininkė. Noriu pasakyti, kad balsavau už pono Ferberio du pranešimus, pranešimą, kuriame kalbama apie finansinės priemonės. Man yra labai svarbu, kad ES ir toliau kurtų veiksmingą bendrąją rinką, ir nestatytų naujų kliūčių. Aš e, tikiuosi, kad finansinės priemonės ir jų nuostatos bus taikomos taip pat ir prekybinių sandorių rinkoje. La parola sempre a lei, onorevole Polčiak, prego. Pone Polčiakai, dar kartą jums žodis suteikimas. Vėl vieną minutę. Taip, norėčiau pasisakyti tą pačią pono Ferberio pranešimo temą, pranešimo, už kurį balsavau ir aš tik tai galėjau. Galiu pakartoti tai, ką jau sakiau anksčiau. O per un minuto anche per lei. Pone Makovė vieną minutę kalbės. Labai ačiū. Europos Sąjungos reglamentą ir direktyvą čia svarstėme dėl jos balsavome. Jos šių dokumentų nuostatomis reglamentuojamos finansų rinkos, nustatomos e, atitinkamos prievalės susijusios su atskaitomybė, teikiama informacija. Ne silaikančių naujų taisyklių neužtikrinsime skaidrumo, todėl labai svarbu taip pat ir užtikrinti teisinį saugumą tam, kad e, nebūtų dėlsima šių direktyvų nuostatas toliau įgyveninti. Labai svarbu užkirsti kelią piknaudžiavimą padėtimi rinkoje. Dabar ponas Goibų pranešimas. Ponas, ponas Maulo paaiškinti savo balsavimo motyvus per vieną minutę, prašau. Manau, kad buvo žengtas žingsnis tinkama linksme, kuriant e, alijansą, kuris užtikrintų tvarų žemės ūkį, žemdirbystę ir apsirūpinimo maisto produktais saugumą būtent šioje srityje ES tikrai e, laikosi labai tvirtų pozicijų. Pone Maginis žodis. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakiau už privalomas priemonės, e, kurios valstybės narėse turi būti gyvendinamos prieš žemės grobstimas, siekiant užtikrinti sąsajas tarp apsirūpinimo maistų saugumo ir tvarios žemės ūkio politikos. Aš manau, kad e, neturėtume nurodinėti besivystančiam šalims, kokias technologijas e, turėtų e, naudoti jos atitinkamuose sritise, pavyzdžiui, įvairių kultūrų veisimo srityje. Mes turėtume palikti jiems galimybę pasirinkti tam, kad jos pačios galėtų apsirūpinti maistu. Poniai Makovei dabar vieną minutę. Ačiū. NAFSN organizacija, kurią finansuoja didysis aštuntukas, gali uždėti jungą Afrikos šalių žemės ūkio sektorių, tam, kad, sektorių, kad jis negalėtų konkuruoti. Mes to tarpu norėtume suteikti afrikiečiams galimybę verstis susimti žemės ūkiu ir nustatyti tinkamas jo produktų kainas. Aš raginu e, didį aštuntuką neremti geniškai modifikuotų organizmų naudojimo technologijų, teikti paramą ūkininkams žemdirbiams vietoje, siekiant užtikrinti taip pat ir skaidrų išteklių paskirstimą. Ponas Keli, aš e, prieš kelis metus savo nariavau Malavyje, mačiau, kaip šalis kenčia nuo skurdo ir e, taip pat e, mačiau, kokių galimybių reikia imtis, kad ta šalis galėtų žengti į priekį, palankiai vertinu šį pranešimą ir jo nuostatas, kuriamis siekiama teikti paramą šeimų ūkiams, e, kad būtų pagerinta e, žemdirbių gyvenimo situacija regioniai pietus nuo Saharos, kad būtų teikiama parama smulkėsiams ūkininkams, šeimos ūkiams. Šiuo pranešimu yra kūrimas naujas alijansas, kuris rems šalyse į pietus nuo Saharos smulkius, smulkiosius ūkininkus ir smulkiosius ūkius. Ačiū dabar dėl Stalojano pranešimo, ponė Makovei žodis, vieną minutę prašau. Ačiū. Buhalterinių dokumentų ir audito dokumentų klastotis ir klastojimas kelia grėsmę šalių stabilumui ir saugumui. Todėl mums reikia patvirtinti tarptautinių mastų pripažintus vienodus apskaitos standartus, reikia aiškių taisyklių, kurių laikymasi taip pat būtų galima paprastai patikrinti. Tie standartai egzistuoja ir egzistuoja atitinkama institucija, nustatanti tarptautinius atskaitomybės standartus Europos Sąjunga yra. Vienas iš didžiausių šios institucijos finansuotojų teikianti 30 procentų finansinės paramos. Pono Vanordino pranešimas, dabar dėl jo kalbės ponas Pospišil, prašau. Non c'è. E quindi passiamo all'onore. Na, pono paspešilo nėra. Todėl suteiksime žodį vienai minutį ponė Makovai. Teroristų grupės Somalija ir Nigerija ir Sahelio regione prisidėjo prie to, kad saugumo klimatas pasikeitė šiame regione. Valstybės narės įvairiomis finansinėmis priemonėmis dviem milijardais eurų prisideda prie saugumo stiprinimo subsaharos Afrikoje. Ir ES yra vienas iš svarbiausių finansinių veiksnių, kurie užtikrina taikos misijų veiklos palaikymą. Afrikoje, tai būtent jungtinių tautų misijų palaikymą. Tačiau mes nežinome, kasgi vyksta su tais pinigais, kurie yra teikiami per šias finansinės priemonės. Tos priemonės nepaveikia tvariai įvairių pokyčių. Todėl mes nežinome, kasgi yra daroma su tais pinigais, kurie investuojame. Mes norėtume užtikrinti didesnį skaidrumą ir užtikrinti e, didesnę atskaitomybę. Afrikos sąjunga turėtų prisimti didesnę atsakomybę už saugumą Afrikoje. Ačiū. Pone Keli, minutę. Ačiū, pane pirmininkė. Taigi, iš tiesų, man nebuvo sudėtinga pritarti šiam pranešimui, tai būtent e, užtikrinant atitinkamas taikos palaikymo pajėgas Afrikoje, pirmiausia prisidint e, finansinėmis priemonėmis. Jungtinės tautos e, tai būtent užtikrina tarptautinių požiūrių saugumą ir taiką, būtent keli tūkstančiai taikos palaikymo pajėgų yra visame pasaulyje ir dabar kaip tik tokios atitinkamos grupės taikos palaikymo yra Afrikoje. Aš manau, kad e, turėtume turėti užtikrinti, e, kad e, būtų atitinkamos priemonės įgyventintos Afrikos valstybėse, kad būtų tos priemonės tvarios ir kad pačios Afrikos valstybės prisimtų atsakomybę už savo saugumą. Taip yra užtikrinama partnerystė tarp, Europo, tarp ES ir Afrikos. Ačiū, ponė Keli. Toliau pana Čezeko pranešimas, ponia Maginis nori pasakyti šį klausimą. Ačiū, ponia pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Aš norėčiau pasakyti, kad, e, kad Žemės ūkio reikalų komiteto e, vardu e, mes norėtume pritarti šiam pranešimui, mes su IMKO kolegomis dirbame kartu. Ir apie 600 šio parlamento narių mano, kad mes turėtume užtikrinti daugiau kontrolės maisto tiekimo grandinėje. Ir turėtume kontroliuoti, žinoma, tos veikėjus šioje grandinėje. Ne vienas iš mūsų neturi idealaus sprendimo, bet visi e, žinome, kokios yra problemos. Tai būtent, kad yra galių disbalansas, būtent šioje maisto tiekimo grandinėje, tai pradedant tiekėjas, baigiant gamintojais. Aš manau, kad reikia imtis atitinkamų priemonių ir komisija mūsų išklausys ir reaguos. Uh, Ačiū, ponė Maginės. Panas Maulų. Ne, bet pana Maulų nėra. Toliau ponė Lopes Pirmero. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešime apie nesažininką prekybą, e, nesažininką prekybos praktiką maisto produktų tiekimo grandinėje labai svarbu atsižvelgti į, į ūkininkus ir e, gyvulių augintojus, kad jie būtų apsaugoti nuo spekuliantų veiksmų. Nes dabar mes matome, kad e, kyla didžiulė grėsmė žemės ūkija, būtent ūkininkams, gamintojams. Tačiau, kaip mes matome, e, bendro žemės politikos srityje būtent tas tiekimas ir vyksta ir jame kyla didžiausi pavojai. Mes manome, kad e, iš esmės turi būti užtikrinta sąžininga konkurencija. Ir yra tam, tam, tam tikras struktūrinis disbalansas tarp e, mažųjų ūkininkų arba, ir didžiųjų gamintojų arba platintojų. Aš manau, kad mes turėtume sugrįžti prie bendro žemės ūkio politikos su tvariais sprendimais. Taip mes galėtume išspręsti krizę žemės ūkija. Ačiū, e, panas Nekovas. Ačiū, e, panė pirmininkė. Nesažiningas e, prekybos praktika leidžia skatinti gamybos ir užtikrinti maisto produktų tiekimo. Yra daugybė problemų, kurios jau yra nustatytos šiuo metu. Ir būtent e, šios problemos prisideda prie to, kad e, nyksta labai svarbus sektorius. Šios nesažiningos praktikos atneša didelę žalą žemės e, ūkio darbuotojams, ūkininkams. ir prisideda prie to, kad daug ūkininkų bankrutuoja. Todėl labai svarbu, kad e, gamintojai gautų tokį atlyginimus, o už savo produktus, koks yra e, pagristas rinkos kaina. Tai bus užtikrintas maisto tiekimas, daug geresnis maisto tiekimas ES. Ir manau, kad yra imtasi jau tinkamų priemonių, bet jas reikia tiesiog išplėtoti ir gyventi. Pana Šobara. Aš sutinku su šitokiu požiūriu ir aš taip pat manau, kad maisto produktų grandinėje nesažininga praktika turėtų būti sustabdyta, būtent įmantis teisinių priemonių. Rinkoje mes matome daug manipulacijų, kad e, didieji prekybininkai, didieji tiekėjai nesažiningai konkuruoja su mažaisiais gamintojais. Aš manau, kad, kad mažas vidinės įmonės, mažieji gamintojai yra maisto produktų gamybos e, stuburas. Aš manau, kad mes neturėtume jiems užkrauti per didelės naštos. Mes turėtume dereguliuoti šią rinką. Todėl mums svarbiausias e, principas yra pirmiausia apsaugoti vartotojų interesus, e, kad būtų užtikrintos skaidrios galimybės įsigyti maisto produktus ir gaminti juos. Mes turime užtikrinti pusiausvyrą. Pane Makovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Nesažininga praktika tai yra sudėtinga problema ir turėtų būti pašalinta. 2016 m. sausio mėnesio komisijos ataskaita būtent patvirtina, kad nesažininga praktika egzistuoja praktiškai visuose maisto grandinės cikluose. Yra tam tikras disbalansas tarp, tarp pajamų ir įtakos. Ir dėja nuo to kenčia mažieji vidutiniai gamintojai. Mažos vidutinės įmonės sudaro apie 90 procentų visų žemės ūkio struktūrų. Ir jos dabar kenčia labiausiai to, jos pateko į problematišką situaciją, nes dabar yra daugybė tos nesažininkos praktikos, nebegali išgyventi tos mažos įmonės. Žinoma, yra skelbia daugybė iniciatyvų, e, siekiant, siekiant joms padėti, tačiau e, tos iniciatyvos nepadeda vykdyti, pavyzdžiui, tarptautinės veiklos, e, eksportuoti produktus mažiesiams gamintojams. Aš manau, kad vidaus rinkoje mes turėtume tai, turi tai, laikytis atitinkamų taisyklių, kurios uždraustų tokią nesažininką praktiką. Ponis Kelė. Ačiū. Aš balsavau su savo frakcija. Būtent mes, mes savo nuožiūrą balsavome. Ir iš tikrųjų įdomus pranešimas. Iš tikrųjų nesažininga praktika. Iš esmės tai realiai iš esmės nepriimtinas dalykas. Aš, aš manau, kad turėtume užtikrinti tinkamą apsaugą E, gamintojams ir platintojams ir tiekėjams, e, būtent ginant juos nuo tos nesąžininkas praktikas. Mm, e, aš manau, kad, sakykime, tam turi prisidėti atitinkamos iniciatyvos, atitinkamos etiketės atinkamas suderinti, suderintos teisėkoros iniciatyvos ir galiausiai komitetas ir Europos liaudės partija nusprendė vis dėlto taikyti savanorišką sistemą siekiant žinoma atsižvelgti į vairias iššūkius, kurie dabar mūsų laukia, prekiaujant maisto produktais ES. Ir siekiant kovoti, žinoma, su nesažininga praktika. Ačiū, ponė Kelė. Ponios Makintai yra pranešimas, e, pono Maulų nėra, todėl susitiks žodį poniai Maginės. Sorry, Mr. President. Atsiprašau, pirmininkačių už e, suteiktą žodį dėl šio pranešimo. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 74 straipsnį, kur kalbama apie e, mokslinius tyrimus, jų išvadas. Mes turim atkreipti dėmesį ir į rizikos poveikio analizės. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į 33 dalį, kur kalbama apie tai, kad ūkininkai turėtų būti šviečiami, jums turėtų būti pristatomos naujausios technologijos ir manau, kad vertėtų surinkti viešuosius e, klausimus Reikia informuoti ūkininkus, reikia kalbėti apie technologinius sprendimus, kurie prisideda prie tvaros, tvaraus žemės ūkio. Mums tikrai reikia viešų diskusijų to klausimu. Ačiū. Ačiū, ponas Nekov, minutė jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes nepritarėme šiam pranešimui, nes dabar esame patekę į teisinį vakumą, laukiame komisijos reakcijos mm, dėl pasiūlymų susijusių su GMO, o šis mm, pranešimas siunčia netinkamus signalus mūsų piliečiams. Aš Manau, kad reiktų atlikti daugiau mokslinio vertinimo susijusių su naujų technologijų ir metodikų naudojimo žemės ūkija. Žemės ūkis yra svarbus mums visiems, tiek žmonėms, tiek e, gyvūnams, tiek augalams, visais jais turime pasirūpinti. Šiame pranešime kalbama apie grėsmės ir jo nuostatos neatitinka ES teisinės sąrangos. Turime kurti tvarias e, sistemas, kuris būtų naudingos aplinkai ir mūsų piliečiams. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, pirmininkė. Iš tiesų, iki 2015 metų skaičius išauks iki 70 procentų ir dabar uh, maisto poreikis didėja, todėl kenkiama aplinkai, trūksta vandens, atsiranda naujų lygų ir pesticidų. Ir visa, su viso tuo susiduria žemės ūkis sektorius, todėl jam yra būtinos naujosios technologijos, kad žemės ūkis būtų tvaresnis, kad galėtų atsakyti visus šios iškylančius iššūkius. Reikia e, e, kurti inovatyves technologijas. Airijos bendrovės jau daugelį metų kūrė tokias inovatyves e, technologijas Jos padeda reformuoti žemės ūkių sektorių. Žemės ūkio tech, sektoriuje jau yra taikomos tos inovatyvios technologijos ir jų naudojimą reikia tęsti. Ačiū, pana Keli. Dabar pereikėm prie Huitema ataskaitos. Ponas Maulų nėra. Tai tuomet, ponia Martinė, žodis jums. Ačiū. Žemės ūkis kenčia ne dėl to, kad e, trūksta tam tikrų inovacijų, bet dėl to, kad e, nesiderama dėl tarptautinių sutarčių. Daugelis žmonių žino, kas vyksta, e, fermos dinksta ir taip, reikia inovacijų, tačiau antra vertus ES mes turim užtikrinti, kad uh, <clears throat> žemės, kad kaimuose gyvenantis žmonės galėtų užsimti žemės ūkiu. Taigi turtus kuria šioje planetoje gyvenantis žmonės ir žemės ūkis taip pat priklauso nuo ekonominio augimo. Tai jeigu investuosime į ūkininkus, tai tikrai mūsų ateitis bus puikia. Ponas Niekov. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pritariau šiam pranešimui. Aš esu įstikinęs, kad tvarus e, išteklių naudojimas žemės ūkija yra tikrai svarbus. Taip pat svarbios yra galimybės ir potencialai būtent įvairių medžiagų, pavyzdžiui, sapropelio naudojimu žemės ūkyje. Sapropelio yra juodosio, juodosios jūros pakrantės, jis gali būti naudojamas kaip trašos. Vadinasi, atsiranda galimybės vystyti bioūkius. Aš manau, kad tai yra tikrai puikiai galimybė pagerinti žemės ūkį ir maisto tiekimą. Aš taip pat norėčiau kreiptis į Bulgarijos vyriausybę, kurti atitinkamus e, e, privačias ir viešas partnerystės, kad būtų e, išgaunamos atinkamos nuosėdos, tai būtent sapropelis trašoms, kad būtų sutikęs geresnės galimybės žemės ūkiui remiantis moksliniais tyrimais. Pone Karasabil, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas kalba apie žemės ūkio modernizavimą. Tik tai taip mes galime būti konkur, konkurencingi. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie žuvininkystės sektorių, nes jis yra labai uh, svarbus. Mes pagaminam labai daug maisto, tačiau kasmet milijonai tonų yra išvaistoma. Tai todėl uh, turėtume užtikrinti, kad tas maistas būtų naudojamas tinkas, tinkamai. Mes turime imtis veiksmų, turim formuoti nuomonę, turim bendradarbiauti su visais maisto tiekimo grandinės nariais. Kiekvienas turim prisimti atsakomybę ir keisti savo požiūrį į maistą. Europos Sąjungoje turim rinkti duomenis, turim keisti geriausiamis praktikomis e, ir turim e, aiškiau apibriežti galiojimo etiketes ant maisto produktų. Tai yra tikrai didelis iššūkis, tai yra bendras iššūkis ir jis e, priimti sprendimus šioje srityje yra būtinybė. Ačiū, panas Keli, minutę. Ačiū pirmininkė dar kartą. Aš balsavau už šį pranešimą. Tai paskutinis pranešimas susijęs su e, inovacijomis ir ekonomijos žemės ūkio srityje. Tos e, inovacijos e, yra glaudžiai susijusios technologiniais sprendimais ir jie padeda mums siekti pagrindinių tikslų. Maži ir vidutiniai žemės ūkiai sudaro rimtą dalį viso žemės ūkio, todėl ir šiuose srityse labai svarbu naudoti inovacijas ir technologinės naujoves. Tas pats e, pasakytina ir apie labiau nuskriaustus regionus, apie kalnuotus regionus, jie taip pat gautų daug naudos, jeigu galėtų taikyti inovacijai. 10 procentų mano e, e, šalyje eksportuojamo žemės ūkio e, produktų užaugina didelė man darom pertrauką iki trijų.